Good morning, friends. Uh, we'll start with the voting session. Labas rytas, pradėsime nuo balsavimo. Tikiuosi, kad visi turite balsavimo korteles ir esate jas pasirengę naudoti ir pasiruošę spausti mygtuką. Dar laukiame pono Leners ir pono Bekers, kad jie pasiruoštų. Ir balsuosime dėl atsakymo žodžiu į klausimą, kurį pateikė ponas Hendel, vardinis balsavimas dėl EGF ir Nokijos Suomijoje. Vardinis balsavimas ir balsavimas prasideda. Balsuojame, balsuoti baigiame. Vienu per daug EPP ir vienu per daug socdemų frakcijos balsuoja. 49 dabar jau. Socdemų frakcijos vienu nariu vis dar balsuoja per daug. Dabar gerai. Keturiasdešimt trys už, keturi prieš. E, Dlabajova. Madam Dlabajova. Pone Dlabajova, pirmininkė, aš neturiu balsavimo kortelės, bet posėdėje dalyvauju. Apgailestauju dėl to. Dar keletas kolegų taip pat neturi kortelių, o rezultatą matote. 43 e, už, 4 prieš. Toliau balsavimo sąraše Hendel patiktas klausimas žodžiu dėl Europos kvalifikacijų sistemos ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi. Kompromisas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Antras, trečias ir ketvirtas pakeitimai atkrenta. Ketvirtas taip pat. Ne, reikia balsuoti dėl ketvirtojo pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Toliau penkioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Ir man atrodo, kad reikia tikrinti, kai balsavome dėl penkioliktojo pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. 26 balsais. 16 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti, kaip balsavome dėl 16, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Jis atk... atmestas. The... Mm, keletas narių neturi balsavimo kortelių. Paloma was in favor. Paloma balsavo už, o panet Labajova prieš. Tai reiškia, kad rezultatas nesikeičia. Atmestas. Septynioliktas pakeitimas už prieš susilaikę. Turime tikrinti, kaip balsavome dėl 17. -ojo. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl viso klausimo su pakeitimais žodžiu už. Prašau, pra, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 47 balsavus už. Ir trims susilaikius. Dėkojame pranešėjui, kurio čia nėra, bet tikiuosi, kad šią žinią perduosite jam. Ir toliau. Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandara, sako pirmininkė. Siūlymas priimti rezoliuciją B kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. C kompromisas. 52 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Tikriname, kaip balsavome dėl 52 pakeitimo. Baigėme balsuoti. Atmestas. 53 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. C kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 62 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Tikriname, kaip balsavome dėl 62. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. pritarta. 64 už, prieš, susilaikė pritarta. 65. A, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. D kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 72 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 73 už, prieš, susilaikė, atmestas. 74 už, prieš, susilaikė, atmestas. 75 už, prieš, susilaikė, reikia patikrinti, kai balsavome dėl 74. -ojo. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta vienu balsu. 706 pakeitimas už, prieš susilaikę pritarta, 707 už, prieš susilaikę pritarta, 708 už, prieš susilaikę pritarta, 79 už, prieš susilaikė atmestas. Tikriname, kaip balsavome 79, prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. 83 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 80 už, prieš, susilaikė, atmestas. 82 už, prieš, susilaikė atmestas. 81 už, prieš susilaikė, e, man atrodo, kad pritarta. Tikriname, kaip balsavome dėl 81-ojo. Prašau balsuoti. And the vote is now closed. Balsuoti baigėme. Pritarta. 29 balsavus už. 84 už. Prieš. Susilaikė atmestas. Tikriname, kai balsavome dėl 84. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmestas. 85 už. Prieš. Susilaikė pritarta. 86 už. Prieš. Susilaikė pritarta. 87 už prieš, susilaikė pritarta. E kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 93 už, prieš, susilaikė pritarta. 94 už, prieš, susilaikė, man atrodo, kad pritarta. 95 už, prieš, susilaikė, pritarta. 96 už, prieš susilaikę pritarta. 97 už prieš susilaikę pritarta. 98 už prieš susilaikę pritarta. 99 už prieš tikrina, kai balsavome dėl 99, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Šimtasis už. Prieš. Susilaikė pritarta. Šimtas pirmas už. Prieš. Susilaikė pritarta. F kompromisas kas už. Kas prieš. Susilaikė pritarta. Šimtas dešimtas pakeitimas kas už. Kas prieš. Susilaikė pritarta. Šimtas vienuoliktasis kas už Kas prieš? Reikia patikrinti, kaip balsavome dėl 111. Galbūt viskas aišku, bet kad būtų tikrai aišku. Prašau balsuoti. Buvo neaišku, nes visi vien, vienu balsu tvirtinote. G kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 117 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas, 118 už, prieš susilaikė atmestas, 119 už, prieš susilaikė atmestas, 120 už, prieš susilaikė pritar, atmestas, 121 už, prieš, susilaikė atmestas. 122 už, prieš, susilaikė pritarta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntas už, prieš, susilaikė. Tikriname, kaip balsavome dėl aštuntojo pakeitimo. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Pritarta. 37 balsavus už. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Devintas pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė atmestas. Vienuoliktas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė pritarta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš. Reikia tikrinti, kaip balsavome dėl dvyliktojo, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta vienam balsui per svėrus. Tryliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Keturioliktas pakeitimas už, prieš prieš susilaikę. Tikrinsime, kaip balsavome dėl 14. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Pritarta vieno balso persvara. 15 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 16 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 17 pakeitimas atkrenta. 18 pakeitimas už taip pat atkrenta. Ne, vis dėlto balsuoti reikia dėl 18. Praš, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. E, A, kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 20 Antras pakeitimas. Nesako pirmininkė. Iš karto periname prie 27 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Dvidešimt ir nu, dvidešimt aštuntas dėl jų drauge, ką tik balsavome. Turime dar kartą balsuoti, nes jie yra tapatus. patus. Kas už tuos abu pakeitimus? Kas prieš? Susilaikė atmesti. 29 už, prieš. Tikriname, kaip balsavome dėl 29, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 31 balsavus už. 30 atkrenta. 31 toliau kas už. Kas prieš? Susilaikė pritarta. 32 už. Prieš susilaikė atmestas. 33 už. Prieš susilaikė atmestas. 34 už. Prieš susilaikė atmestas. 35 už. Prieš susilaikė pritarta. 36 už, prieš, susilaikė pritarta. 37 už, prieš, susilaikė pritarta. 38 už, prieš, susilaikė atmestas. 39 už, prieš, susilaikė pritarta. 40 už, prieš, susilaikė, pritarta. 41 už, prieš, susilaikė, pritarta. 42 už, prieš, susilaikė, pritarta. 43 už, prieš, susilaikė, noriu patikrinti, kaip balsavome dėl 43, balsu, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 38 balsavus už. 44 už. Prieš susilaikė pritarta. 45 už. Prieš susilaikė pritarta. Ir dabar balsuojame dėl viso pasiūlymo su pakeitimais. Prašau balsuoti elektroniškai. Dabar balsavimą baigiame. Rezultatas 50 už 3 prieš. Ponui Hendel perdodam geriausius linkėjimus, nes jis buvo atsakingas už šį dosiją.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 trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priskirimo prie tarptautinės apsaugos gyvėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims suteiktiems suteikiamas apsaugos pobūdžio reikalavimai. Valsavimo sąrašas jums yra pateiktas. Pradedame nuo 109 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 110 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 111, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 112, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 113, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 114 už, prieš, susilaikė, atmesta. 115 už, prieš, susilaikė, atmesta. 116 už, prieš, susilaikė, atmesta. 117 už, prieš, susilaikė, atmesta. 118 už, prieš, susilaikė, atmesta. 119 išbrauktas, 120 Atsiprašau, reikia balsuoti dėl 119, jis neišbrauktas. 119 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 120. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 122. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 121. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 123. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 124. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 125. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 126. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 127. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 128. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 129, kas už. Reikia tikrinti 128. Tikrinkime 128. 8, and the vote is open. 128, the vote is open, now it is closed. Baigiame balsuoti dėl 128. Atmesta vienu balsu. Ačiū, kad e, pasakėte, kad reikia tikrinti. 129, kas už, kas prieš, susilaikė Atmesta. 130, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 131, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 132, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 133, kas už, kas prieš, aš sakyčiau atmesta. Tikrinkime 133, prašom balsuoti. Dabar jau baigiame balsuoti. Atmesta. 134, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 135, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 136, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 137. Kas už, kas prieš, susilaikę. Reikia tikrinti. 137. Prašau balsuoti. And the vote is now closed. Baigiame balsuoti. Iš EPP vienu balsu yra per daug. Dabar jau viskas tvarkoj ir matome, kad rezultatas E, gana įdomus, tik vienu balsu atmesta. 138, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 139, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 140, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 141 ir 142. Abu pakeitimai atkrenta. 143. Ar reikia telepaso taip? kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Šešioliktas pakeitimas atkrenta, ar ne? Ne, reikia balsuoti dėl šešiolikto, reikia. Kas už, kas prieš susilaikę, reikia tikrinti šešioliktą pakeitimą. Prašom balsuoti. <clears throat> Balsavimą dėl šešiolikto pakeitimo baigiame. 35 už, 16 prieš. 144 pakeitimas. Dėl jo reikia balsuoti. Kas už? Ar nereikia balsuoti? Well, so let... Ekspertai sako, kad balsuoti reikia. Balsuojame dėl 144. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta. 145. Kas už? kas prieš, susilaikė atmesta. 146, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 147, kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad reikia patikrinti 147 balsavimą pradėkime. Dabar jau balsavimas baigtas. Atmesta. 148. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 17 pakeitimas. Balsuojame, nes teksto dalis tik išbraukta. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 149 atkrenta. Aš H kompromisnis. Kas už, kas prieš, susilaikę. Reikia patikrinti. Balsuojame elektroniškai dėl H kompromiso. Dabar balsavimas jau baigtas. Atmesta. Taigi turime balsuoti dėl 150, kas už, kas prieš, susilaikę, aš sakyčiau, atmesta. Ir toliau eisime prie 151 ir 18 kartu, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Norite tikrinti, tikriname dėl 18 ir 151. Dėl dviejų pakeitimų kartu balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. Priimta. 152 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 153 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Tikriname 153, dabar jau balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Atsiprašo pirmininkė. 154. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 155. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 156. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta.

Tikrinkime 159. Balsuojame. Dabar jau baigiame balsuoti. Priimta. Trim bals, trijų balsų skirtumų. 160. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 161. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 162, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 163, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 165, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 164, kas už, kas prieš susilaikė atmesta į kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Iš karto pername prie J kompromisinio, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 133, kas už. 173 pirmininkė atsiprašo atmesta. 174, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 175, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 176, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 177, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 178 ir 179. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Tikrinkime. Tikrinkime 178 ir 179 balsavimą. Pradedame, jis baigiamas. Atmesta. 180 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Reikia tikrinti. Aš pati turbūt suklydau. 180 pakeitimas, balsuokime dėl jo. Dabar jau baigiame balsuoti. Iš tiesų, atmesta. 181 ir 182. Kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 183. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 184. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. K kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 22 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta. 186 pakeitimas atkrenta. Periname prie L kompromisinio. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 188 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 189. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 190 pakeitimas. Kas už, <clears throat> kas prieš susilaikė atmesta. 191 Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 192 atkrenta. 193. Kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 194. Kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 195. Kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 197 <clears throat> kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 196, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 198, už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl 199, 200 ir 201 pakeitimų, kas už kas prieš susilaikė atmesta. 202 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 24 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 203 atkrenta. 25 pakeitimas Tai ketvirtas ir 205 ir 206 ir 207. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Tikrinkime. Tikriname. Balsavimas pradedamas. E, 208 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 209 atsiimtas, tada periname prie 211, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 210, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 26, 26, kas už, kas prieš, susilaikė. Manau, kad reikia patikrinti. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta 28 balsais. 212 kas už, kas prieš susilaikė. Priimta 213 už, prieš susilaikė. Priimta 214. Tikrinti norite. 214 tikriname. Balsuokime. And the vote is now closed. Baigiame balsuoti. Atmesta. 214. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 215. Kas už, kas prieš, susilaikė. Aš sakyčiau, kad reikia patikrinti 215. Baigiame balsuoti. 216, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 217, kas už, prieš susilaikė atmesta. 218, kas už, prieš susilaikė atmesta. 219, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 219 priimtas, 220 kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 221 kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 222 kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 223 kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 224, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 226, už, prieš, susilaikė, atmesta. 225, kas už, kas prieš, susilaikė. Patikriname 225, nes neaiškus rezultatas, galime balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. Dviejų balsų skirtumo. 227 atkrenta. Toliau 228 ir 229. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 230 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 27 kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta, priimta, 231, kas už, kas prieš. Atkrito, tiesą sakant, šitas 231, dėl jo nereikia balsuoti, kaip ir 232. Taigi pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 28, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 229. Kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. A kompromisinis. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 32. E, kas už, prieš susilaikė atmesta. 33. Kas už, prieš susilaikė atmesta. Trečias, kas už? Prieš susilaikė atmesta. 34. Kas už prieš susilaikė atmesta. 35. Kas už prieš susilaikė atmesta. 36. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. 37. Kas už prieš susilaikė atmesta. 38. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. 39 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. B kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 43 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. C kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 49. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 50. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 51. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 52. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 53. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 55 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 54 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 56 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 7 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 57 neaktualus, kaip ir yra 58. Balsuojame dėl 59. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 60. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 61. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 62. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinti. Patvirtinta. 62 patvirtintas. 63 kas už prieš susilaikė atmesta. 64 kas už prieš susilaikė atmesta. 8 ir 65 yra identiški, dėl jų balsuojama kartu, kas už prieš susilaikė patvirtinta. D kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 68 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 69 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 70 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 10 kas už, prieš, susilaikė patvi... atmesta. 72 Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 71. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 73. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 74. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 75. Kas už? prieš, susilaikė patvirtinta. 76, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 11 ir 77 nebeaktualūs, balsuojame dėl 78, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 79, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 80, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 81 kas už prieš susilaikė atmesta. 82 kas už prieš susilaikė atmesta. 12 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 83 kas už prieš susilaikė atmesta. 84 kas už prieš, susilaikė patvirtinta. 85 yra nebeaktualus. 86 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 13 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 87 nebeaktualus. Ne, atrodo, kad reikia dėl jo balsuoti. Taigi 87 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 88 kas už. Prieš susilaikė. Neaišku, pasitikslinkime dėl 88 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 89, kas už prieš, susilaikė, atmesta. 90, kas už prieš, susilaikė, atmesta. E kompromisas, kas už prieš, susilaikė, patvirtinta. F kompromisas, kas už prieš, susilaikė, patvirtinta. Dėl F kompromiso pasitikslinkime. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Atmesta. Tada 96 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikslinkime. 96. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Tačiau jeigu e, pirmasis į e, kompromisas buvo patvirtintas, tai dėl 96 pakeitimo nereikia balsuoti. Čia taip parašyta. The... Pirmininkė, klaida padaryta balsavimo sąrašuose. Taigi pakartokime balsavimą. Dėl 96 pakeitimo balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Ar visi balsavote? Patvirtinta. 14. Kas už? Ne, atrodo, kad 14 e, nebeaktualus. Tikras palengvėjimas, sako pirmininkė. Galime pereiti prie 101 pakeitimo. E, pono Roland pakeitimas 101, dėl jo balsuojame. Balsavimas pradedamas. Kas už? 18 puslapis. Mes e, nubalsavome už 96 pakeitimą, todėl visi kiti pakeitimai iki 101 tampa nebeaktualūs. Dėl jo dabar ir balsuosime. Tai yra pono Rolan pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Labai aiškiai dauguma buvo už šį pakeitimą. 101 pakeitimas buvo patvirtintas didžiaja dauguma ir mes galime pereiti prie 102 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 103. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. 104. Kas už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. 105. Kas už? prieš, susilaikė patvirtinta. G kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ir dabar balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais, bals, tai yra vardinis balsavimas ir balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 41 už. E, sveikiname pranešėją. Už atliktą darbą. We proceed with the, uh, the vote on Perkime prie Europos struktūrinių investicijų fondų veiklos. Uh, A kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. B kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis, kas už. Ne, atrodo nebeaktualus, vienuoliktas pakeitimas. Kas už. Prieš, susilaikė, atmesta. Penkioliktas, kas už. Prieš, susilaikė atmesta. C kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. E kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. F kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 33 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Pasitikslinkime dėl 33-ojo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta dviem balsais. 34-asis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 35-as, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 36-as, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. G kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. H kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. I kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 45 kas už, prieš susilaikė patvirtinta Sakyčiau, kad atmesta. Pasitikslinkime dėl 45 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Vieno balsų persvara. D kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. L kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 48 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 49 nebeaktualus. Galime pereiti prie K kompromiso, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. M kompromisas, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 52 kas už. Prieš susilaikė pat atmesta. 53 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 55 kas už prieš susilaikė. Sakyčiau, kad patvirtinta. 57 kas už prieš susilaikė patvirtinta. N kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta. J kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta. 67. Kas už? Prieš? Šešiasdešimt septintas pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šešiasdešimt aštuntasis, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 69. kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Pirmasis komp dėl konstatuojamų dalių, kas už prieš susilaikė patvirtinta, antrasis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 45 už, 3 prieš. Sveikiname pranešėją. Is it a difference? With 11 is postponed, yeah. and then we go to item 12. Yeah. Edouard Martin. Uh, hmm. Okay. Uh, when it comes to the uh, rules. Uh... Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės. Jūs greičiausiai žinote, kad balsavimas dėl šios nuomonės yra atidėtas. Uh, E, balsuosime dėl jos e, Strasbūro savaitę, e, gegužės 15 dieną ir tai reiškia, kad balsavimo sesija yra baigta. Mes galime pereiti prie paskutinio mūsų darbo atvarkės punkto. Tai yra prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti. Gerbiami kolegos, aš norėčiau, kad jūs tęstumėte savo diskusijas už posėdžių salių, salės ribų, nes norėčiau suteikti žodį nuomonės referendui Eduardui Martin. Gerbiami kolegos, prašyčiau tylos, nes mes periname prie labai svarbaus darbo tvarkės punkto ir aš suteikiu žodį, atsiprašau, sako pirmininkė, aš norėčiau suteikti žodį e, nuomonės referentui Eduardui Martam. Mr. Martin. Oui, oui, merci, Madame la Présidente, mais j'attends. Ačiū, ponė pirmininkė, aš laukiu, kol salėje kolegos nutils tie, kaip jūs ir patarėte, tie, kuriems toliau vyksančios diskusijos neįdomios, turėtų išeiti iš salės. E, tai nuomonės projektas. Žiūry e, komitetas yra pagrindinis komitetas. E, pakeitimus reikėjo įteikti iki gegužės, reikės teikti gegužės 10 dienos vidurdienio. Ir kadangi jūri komitetas užtėsė šio klausimo svarstymą, siūlau pakeisti pakeitimų terminą iki gegužės 17-osios, kad frakcijos turėtų daugiau laiko pateikti pakeitimus. Dėl paties pasiūlymo komisijos pateikto. E, mums kelia susirūpinimą tai, kad įmonėje dirbantis darbuotojai traktuojami e, komisijos pasiūlyme kaip kreditoriai ar net kaip bankai arba bet koks kitas kapitalo turėtojas tokia įmonės vizija pasiūlyme susiaurinama tik iki finansinių aspektų, e, nes įmonės pertvarkimas e, numatomas tik, tik kaip finansinis jos suinteresuotų šalių veikimas ir visiškai nesižvelgiama į darbuotojus. Be to, e, to, pagal tokią viziją kreditorius prilyginamas vartotojų, kaip pabrėžiama išanginėje dalyje kuria, kuria nenorima imtis ryštingų veiksmų ir numatoma galimybė tokią viziją taikyti netgi vartojimo srityje. Tai reiškia, kad e, e, vartotojai ir kreditojai prilyginami vartotojams. Būtent toks yra komisijos pasiūlymas. E, pakeitimuose siūlau visų pirma pripažinti įmonės socialinę atsakomybę, nes įmonė negali būti prilyginama o, tik su, sutarčių organizuotoje tarp verslininko, kapitalo turėtojų, kapitalo skolintojų, tiekėjų klientų ir darbuotojų, bet tai taip pat yra ir socialinė organizacija, kurioje um, asmenys savo kolektyviniu darbu, darbu kuria naudą, todėl darbuotojai negali būti traktuojami taip pat būti toje pačioje eilėje kaip kiti subjektai. Taip pat raginama suteikti galimybę darbuotojams ir jų atstovams, kurie pažįsta darbo aplinką, pasinaudoti galimybę perspėti apie susidariusią neram, mm, susirūpinimą keliančią ekonominę padėtį ir taip ankstyvuoju pertvarkymo etapu e, suteikti darbuotojams tokias pateisės kaip suinteresuotosiam šalim ir kreditoriam. Be to, suteikti e, galimybę darbuotojams gauti vertinimo ir konsultacijų priemonės. E, Taip pat reikia atsižvelgti tuos atvejus, kai e, neigiamas poveikis gali būti padarytas į po, pensiją išėjusiems įmonės darbuotojams dėl įmonės taupamųjų planų, e, pensijų fondų. Ir atvej, tokiais atvejais tuos asmenys laikyti kaip atskira asmenų eilė pagal direktyvą. Komisija įžanginėje dalyje kalba apie teisės informaciją ir konsultaciją poveikį ir teigiamai tai vertinama. Tačiau tai gali būti vertinama taip tik tuo atveju, e, kai tai būtų galima įrodyti. Norėtume priminti, kad pagrindinių teisų 27, hartos 27 straipsnėje kalbama apie teisę informaciją ir konsultacijas įmonėje. Todėl mūsų nuomonė svarbu, kad ankstyvuoju pertvarkymo etapu ne tik būtų laikomas iš šių principų, bet taip pat ir būtų suteikta erdvė socialiniam dialogui. Ir šiame pasiūlyme siūlomos priemonės padarys teigiamą poveikį šiai teisiai, jeigu tik jomis e, neda, nebus daromas poveikis galiojantiems kitiems šios ryties aktams ir bus papildomai nustatoma darbuotojų teisė balsuoti dėl restruktūrizavimo plano. Ir galiausiai siūlome savo pakeitimas sustiprinti keturias iš aštuonių naudų nustatytų poveikio vertinimo. Visų pirma, veiksmingos galimybės restruktūrizuoti įmonę aktyvuoju etapu. Taip pat e, pagalba e, teikti skolininkų restruktūrizavimo metu restruktūrizavimo metu tęsti komercinę veiklą, e, taip pat užtikrinti didžiausią įmanomą restruktūrizavimo plano sėkmę bei imtis veiksmingesnių restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės procedūrų. Taigi tokia yra mano nuomonė ir vertinimas e, komisijos pasiūlymo atžvilgių. Esu pasirengęs klausyti kitų nuomonių ir noriu padėkoti šešėlėms pranešėjams už bendradarbiavimą. Thank you. Uh, I'll now give the floor to Madam. Ačiū. Dabar žodis poniai Lopes Fentanie, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti pranešimo autoriui, nuomonės referentumui, kuris ką tik ją pristatė. Manau, kad tai yra geras pagrindas dėryboms, kurio vyks po to. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad teisingai akcentuoti svarbiausi aspektai susijęs su darbuotojais, jeigu e, įmonė nesugeba pertvarkyti savo veiklos prieš e, ją paskelbent, e, prieš jai paskelbent bankrotą. Tokiu atveju antros galimybės tikimybės, e, taip pat e, ilgos eilės apsprendžia darbo vietų praradimą. Taigi, komisijos pasiūlyme tinkamai akcentuoti principai, kuriuos, kuriais reikia remtis valstybėms numatoma uh, E, prievalė siekti restruktūrizavimo užtikrinamas geresnis finansinio kapitalo panaudojimas, taip pat e, numatomos užduotis investuotojams ir e, darbdaviams, ypač tais atvejais, kai įmonės veikia tarp valstybinių mastų. Todėl mano savo pakeitimuose laikysiuos komisijos pasiūlymo linijos, kaip jau sakiau, jis yra, to požiūris yra neblogas, bet mūsų žimtumo komiteto uh, Tikslas užtikrinti darbo vietų išlaikymą ir geras darbo sąlygas darbuotojų. Manome, kad geriausia yra užtikrinti testinę įmonės veiklą ir todėl būtų gerai išvengti įmonių, gyvybingų įmonių bankruotų su pranešėjo nuomonės referento e, e, patiktais žestais siūlymais aš sutinku su kai kuriais niuansais dėl atskirų, dėl įmonių darbuotojų kaip atskiros klasės, atskiros eilės e, traktavimo. Tą klausimą turėsime dar panagrinėti. Taip pat darbuotojų atstovams siūloma suteikti galimybę informuoti iš anksto, jeigu jie turi susirūpinimą keliančios informacijos ir taip pat atkreipti dėmesį į tai, kaip pertvarkymas galės paveikti darbuotojus. Tačiau e, siūlo, kalbama apie galimybę pasiduoti eksperto paslaugomis, finansų eksperto paslaugomis dėl įmonės tolesnės veiklos. Tačiau aš tuo siūlymo e, tinkamumu abejoju, nes taip labai būtų e, pratesti numatyti veiklos terminai. Taip pat akcentuojama būtinybė ne, nemažinti atlyginimų, tačiau turime nepamiršti uh, E, galimybės suteikti didesnį šansą įmonėms išlikti. 2013-aisiais e, mačiau, kaip tokia įmonė General Motors bandė spręsti situaciją ir buvo bandoma susitarti, pasiekti susitarimo su darbuotojais ir pavyko išlaikyti visas darbo vietas. Todėl kartais gerai, kai profsąjungos ir darbuotojai sutinka suteikti daugiau lankstumo įmonėms, kurios atsiduria krizėje. Būtent todėl man kelia bejonių kai kurie e, siūlymai dėl darbuotojų teisų, bet žinoma, mes toliau tos klausimus varstysime su e, nuomonės referentu. Tariau į žodis poniai Žitnenskai. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjui už nuomonės projektą. Noriu visų pirma pasidalinti kai kuriomis pastabomis dėl restruktūriz pertrakimo ir bankroto procedūrų. Jung ES per metus likviduojama apie 700 tūkstančių įmonių. Tai reiškia, kad prarandama apie 11 milijonų darbo vietų. Būtent todėl labai svarbu įmonėms suteikti antrą galimybę nes tokiu būdu būtų galima sukurti 3 milijonus darbo vietų ES. Žinome, kaip svarbu spręsti susidariusią bankroto situaciją, taip pat finansinės įtampos klausimus. Tai, įmonėse tai susijęs su cikliniais procesais, e, pasikeitimais rinkoje arba uh, konkrečios prekės pasiūlo, paklausos sumažėjimu. Žinome, kad ES valstybėse narėse daugybė, galioja daugybė teisės aktų skirtų šiems klausimams. Tie įstatymai dažniausiai apima pertvarkymo procesus, taip pat numato kapitalo skolintojų apsaugą. Svarbu, kad apsauga būtų numatyta ir darbuotojams pagal pagrindinių teisų 27 straipsnį. Pagal astras straipsnį darbuotojai turi teisę į konsultacijas, e, gauti informaciją ir e, kreip, specialisto patarimą tokiais atvejais. Žinome, kad įmonė atsidūrus sudėtingoje finansinėje padėtyje dažniausiai e, įmonė būna skolinga darbuotojams. Slovakijoje yra būtent šiems klausimams skirtas fondas. Kaip ir manau, kad patiktas pasiūlymas yra gerai sustruktūrizuotas, jame numatytos priemonės, kurios būtų naudingos e, prevencinio pertvarkymo atvejais. Taip pat pateiktas visas sąrašas priemonių, kurios padėtų iš, išsaugoti darbo vietas Taip pat klau, sprendžiamas ir tarp valstybinio įmonių nemokumo atvejais. Tai vis dažniau pasitaikantis atvejais ES ekonominėje situacijoje. Taip pat manome, kad svarbu skirti laiko e, ir lankstumą užtikrinti tokią situaciją, kad įmonė galėtų rasti išeiti prireikus įmonę pertvarkyti, reikia nedėlsianti imtis veiksmų. O tai kartais reiškia, kad tenka mažinti atlyginimus, premijas. Todėl nemažai pakeitimų yra skirti šiai sričiai. Mes manome, kad šių, šiais pakeitimais siekiama geriausių tikslų, bet taip pat mums atrodo, kad kai kurie iš tų pakeitimų uh, gali sukelti priešingą efektą nei pageidaujama, nes jie su, sustabdytų, jie sulėtintų pertvarkymo procesą, kai kuriais atvejais netgi jį sustabdytų, tai reiškia, kad įmonė turėtų būti uždaryta, tais atvejais tai būtų prarastos visos darbo vietos. Todėl turime labai atsargiai įvertinti visus patiktus pakeitimus. Ačiū. Thank you. Ačiū. Ponas Kalviai Šambu. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu Servanteso kalba, nes esu įsitikinęs, kad ponas Martin puikiai kalba ispaniškai. Ir jis supras mane be tarpininkų. Dabar aš norėčiau sutelkti dėmesį į pagrindinius aspektus ir puikiai atliktą Europos komisijos ir pono Martan darbą. Esu labai dėkingas jam, tai parengė gerą pagrindą įvairiems problemos aspektams išspręsti. Ši tema nepaprastai svarbi. Ji horizontalaus pobūdžio apima labai daug aspektų. Aš pats esu ekonomikos komiteto pranešėjas, ekonomikos komitetas yra vienas iš atsakingųjų komitetų. Ir kai mes e, susitinkame aptarti šios temos, mūsų būna 17, nes e, tai yra problematika susijusi su finansais, bankrotu, e, bankroto procedūra, regionų aspektais ir panašiai. Ir mes žinome, kad Ample uh, uh, užimtumo komitete Aldė paprastai turi savo interesų. Uh, Ir man e, labai ger smagu, kad Europos komisija akcentuoja, jog turime kurti darbo vietas. E, turime užkirsti kelią įmonių uždarinėjimui. Mano kolegė iš Lenkijos paminėjo tos 200 tūkstančių. Tokių dalykų neturi būti. Nepamirškime, kad kalbame ir apie mikro įmonės, individualiai dirbančių žmonės, labai smulkės įmonės. Tai yra silpnoji grandinės dalis. Be to, e, būtent tie smulkus verslininkai lengviausiai miršta. Turime suteikti galimybę jiems išgyventi. Ir dėl to mes e, džiaugiamės šio pasiūlymu, nes taip darbo vietos bus išlaikytos ir net pagerintos. Kitas dalykas. Kai kalbam apie saugumo sistemas, suprantame, kad bankroto uh, E, sistemos, finansavimo sistemos labai sudėtingos. Vien apie savo valstybę pagalvojęs matau, kas dedasi. E, statybų sektoriuje e, kartais yra pasiekiami absurdiški mastai. Kai kurios stambios statybos, statybų manęs taip išsiplešia, kad uh, stambieji yra priversti bankrutuoti. Taigi mes šiuo klausimu turėsime labai e, uoliai padirbėti. Aš dėkuoju ponui Martan už viską, ką jis nuveikė. Bet e, yra ir kitų aspektų susijusių, aišku, su darbuotojų teisėmis ir panašiai. Žinoma, nesitaiksime su tuo, kad darbuotojų teisės būtų siaurinamos ir Europos teisės aktuose jos yra ginamos. E, jeigu norime pasinaudoti šią delikačią sritimi, e, mes suteiksime tarsi antrą progą e, valstybėms pagerinti savo sistemą. Bet paskui pamatysime, ar galime suderinti skirtingus nacionalinius interesus. Svarbiausia dabar rasti sprendimą, kuris leistų įmonėms neužsidaryti ir darbuotojams neprarasti darbo vietų. Nenorime, kad būtų surašyta daugybė e, klausimų, kurie geriau tiktų į kitas temas. Be to nenorime, kad būtume per daug griežti. Pateiksiu vieną pavyzdį. Vadinamieji informatoriai, kiek e, žinau, E, neletai jie yra smerkiami arba jiems yra suteikiamas per didelis teisės. Nes atsiranda sakančių, kad e, nėra gerai atskleisti viską, kaip įmonė yra valdoma ir panašiai. Realiau vertinkime padėtį ir stenkime neiti per daug toli. Mes nenorime siaurinti darbuotojų teisų ir tai yra mūsų pagrindinis akcentas. Dar vienas pastebėjimas. Kalbant apie subsidiarumą. E, decentralizacijos principas tampa labai svarbus. Kai mes turime įgyvendinti tą pagrindinę temą, mes e, turime prisitaikyti prie įmonių natūralios aplinkos. Tai yra finansinė aplinka, E, ekonominė ir socialinė logika reiškia, kad e, mes rūpinamės įmonių darbuotojais. Te turim pasakyti ačiū. Paloma Lopes, prašom. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš sveikinu poną Martin atlikus tokį darbą, ginant darbuotojų teisės. negalėtumėm susitaikyti su tuo, kad tokiu reglamentu būtų restruktūrizuota įmonių atsakomybė, ypač kalbant apie e, pensijų ir atlyginimų mokėjimą darbuotojams. Jeigu tai padarytumėm, mes e, e, atvertumėm duris spekulacijoms rinkoje ir tam tikros įmonės tik tai padidintų savo pelną, tuo tarpu kitos kurstų. Uh, Taigi turime užkirsti kelią spekulacijoms bankrutavimo procedūrai. Taip pat supraskime, kad nuolat e, apie tai, apie socialinės teisės yra kalbama remiantis pagrindinių teisų hartiją. Kai kalbame apie nemokumą ir finansų restruktūrizavimo procedūras, e, galime sustiprinti tekstą, kuriame yra kalbama apie darbuotojo apsaugą. Man atrodo, kad yra labai svarbu uh, išsiaiškinti, koks yra santykis tarp kolektyvinio atleidimo ir restruktūrizavimo, kad e, būtų užkirstas kelias darbuotojų teisų nepagristam susiaurinimui arba kad nebūtų kišamasi į kolektyvinės dėrybas ir juose numatomas teisės. Mes norime, kad būtų sukurta gera praktika, leidžianti išvengti taktinio restruktūrizavimo Įmonės e, su partneriais sukuria sudėtingus tinklus, e, kuriais bando e, išsiaiškinti sukčiavimo atvejus, neatsiskaitimo atvejus ir panašiai taip pat randa galimybę atleisti darbuotojus be pagrindo. Aš manau, kad būtų gerai, jeigu mes išaiškintume, kokia yra nemokių įmonių persitvarkymo procedūra arba finansų sistemų pertvarkymo procedūra. Mes turime kalbėti apie darbuotojų kooperatyvų veiklą šiuo požiūriu. Tokiu būdu mes kalbėtume apie gamybos pratesimą ir darbo vietų išlaikymą įmonėse, o šioje direktyvoje būtent apie tai ir turi būti kalbama. Ačiū. Niekas iš žaliųjų nenori pasisakyti. Niekas iš FDD. Todėl vėl žodis ponui Dominik Marta. Merci, madame le Ačiū, ponė pirmininkė. Kai kalbame apie prevencinio restruktūrizavimo mechanizmą, nuolat kartuojame apie antrąją galimybę ir priemonės restruktūrizuoti nemokumo ir restruktūrizavimo nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti atveju. Ši tema yra labai sudėtinga ir skausminga. Mums, pono Eduardo Martan, nuomonės projektas atrodo pozityvus ir mes sveikiname pranešėjo geras mintis. Pavyzdžiui, mes pasisakome už tai, kad būtų atsižvelgiama į darbuotojų siūlomus alternatyvius planus darbo vietoms išsaugoti, taip pat į darbuotojų įspėjimo būtinybę. E, tai mūsų nuomonė tai yra pagrindiniai aspektai. Mes raginame pranešėją paaiškinti pakeitimą e, pasiūlytą dešimtajam straipsniui O dėl direktyvos apgailestaujame, kad nemokios skolos yra Europos komisijos pagrindinė e, kompetencijos rytis. Mes apgailestaujame, kad valstybės narės nesusilaukia pakankamai dėmesio. 13 puslapyje apie tai yra kalbama. Viskas yra palikta Europos komisijai. Mes norėtumėm, kad finansiniai aspektai susijęs su šiuo tekstu būtų plačiau aptarti, nes jie turės įtakos viskam ir tik tada galėsime padaryti uh, galutinį direktyvos variantą ir nuspręsti, ar jį galime remti ar ne. Aš norėčiau, kad mes kalbėtume apie vadinamojo kaskadinio bankroto reiškinį ir uh, kai kurių bankų požiūrį. Uh, commission... Dėkoju, gal komisija norėtų sureaguoti. Žodis poniai Karpusa Karsija. Ačiū pranešėjui už e, nuomonės projektą, ačiū šešėlėms pranešėjams už pateiktus e, komentarus. Keletas e, patikslinimų, kokie buvo komisijos ketinimai šiuo pasiūlymu. Kalbant apie darbuotojus, mes e, nenorėjome keisti egzistuojančių teisės aktų, nemažinti darbuotojams e, suteiktų teisų pagal skirtingas ES direktyvas. Komisija tiesiog norėjo suteikti galimybę įmonėms restruktūrizuotis ir sustiprinti darbuotojų teisės e, tokių restruktūrizavimų metu. Mes tiesiog peržiūrėjome, kokioms įmonėms reikalinga mūsų parama restruktūrizuojantis. Ir žiūrėjome į visų pirma į mažas ir vidutinio dydžio įmonės. 90 procentų įmonių veikiančių Europoje yra mažos kurios dabar negali pasinaudoti anksčiau sukurtomis restruktūrizavimo procedūromis, todėl kad e, yra tam ir finansinių, ir kitų priežasčių. Taigi, kalbant apie komisijos pasiūlymą, Ne vienoje vietoje mes bandėme padaryti šią procedūrą patrauklesnę mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pavyzdžiui, siūloma sumažinti kaštus susijusius, pavyzdžiui, su e, bankroto administratoriaus skirimu, kai to nereikia. E, matau, kad yra daug, yra pateikta pakeitimų pasiūlymų dėl ekspertų E, įtraukimo. Ekspertų paslaugos kainuoja pinigus, o įmonė, kuri, e, sakykime, susiduria su nemokumo problema, tikrai e, būtų sudėtinga kreiptis į ekspertus nuomonės. Ir už tai susimokėti. Todėl mes norėjome sumažinti, sakykime, finansinę naštą, kurią, kuri tenka įsiskolinusiai įmoniai, o ne ją didinti. Taip pat suprantame, kad ankstyvo perspėjimo priemonės yra labai svarbios, apie tai kalbama ir trečiajame straipsnėje, kur numatome tam tikrus diminimis principus. 16 konstatuojimo dalis daugiau kalba apie tą iš akstinį perspėjimą. Čia numatome tam tikrą lankstumą valstybėms narėms, kad jos galėtų patvirtinti įvairias priemonės Ir viena iš šių priemonių yra, sakykime, e, teisų suteikimas informatoriams arba profsąjungoms. Tačiau mes nenorime, kad tai taptų prievalė visoms valstybėms narėms. Turime omeny taip pat, kad egzistuoja skirtingos teisinės tradicijos e, skirtingose nacionalinėse teisėse. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad valstybės narės turi e, galimybę suteikti e, teisų informatoriams, tačiau dar kartą kartoju, jokia pareiga šiuo klausimu valstybės narėms nėra numatoma. Komisijos pasiūlyme stengs, e, stengiamės atsižvelgti į skirtingus valstybėse narėse egzistuojančius požiūrius. Kai kuriuose valstybėse e, minėtos procedūros e, trunka trumpai - 3-4 mėnesius ir termino pratesti negalima. Tuo tarpu kitose šalyse galime visą procesą pratesti net iki dviejų iki 18 mėnesių ar netgi iki 2 metų. Taigi mes norime užtikrinti didesnį teisinį e, saugumą, paspartinti procedūras ir numatėme 12 mėnesių terminą mūsų pasiūlyme, tačiau reikia suvokti, kad valstybės narės e, gali pačios sutrumpinti šias procedūras iki 3 ar 4 mėnesių. Taigi, jeigu yra tokia galimybė e, sutrumpinti procedūrą, galbūt tam tikri žingsniai pagal nacionalinę teisę nebus įmanomi. Todėl negalime, pavyzdžiui, numatyti ir tam tikrų prievalių valstybėms narėms, kaip pavyzdžiui, ekspertų įtraukimas, nes jų darbas užtrunka ir tai gali būti nesuderinama su e, procedūros trumpumu, procedūros trukme. Taigi tokios būtų mano bendros pastabos Jeigu turite kokiu nors e, konkrečių klausimų dėl konkrečių aspektų, esame pasirengę juos atsakyti. Dėkoju komisijos atstovai. Panas Marta, ar norėtumėt sureaguoti? Ačiū, ponė pirmininkė, keletą pastabų norėčiau išsakyti. Mane Džiugina tai, kad mes visi sutarėme dėl to, kad reikės daryti viską, kad įmonės nebankrutuotų. E, Ta sakė daugelis kalbėtojų. Tai, e, na, kokiamis priemonėmis ir kaip nu, nuomonės dėl to išsiskiria. Ir mano tikslas nėra primesti vieną nuomonę. Ir čia noriu pakomentuoti komisijos atstovės e, pasisakymą. Reikia atsižvelgti į valstybių tradicijas, praktiką, nežiūrinti tai e, tekste komisijos pasiūlymą nekalbama apie teisės valstybėse narėse. Norėčiau priminti, kad Prancūzijoje bent teisė pasinaudoti ekspertų paslaugomis, patarimais yra e, numatyta tik tam tikrai įmonių daliai. Daugiau nei 50 procentų darbuotojų Prancūzijoje tokios teisės neturi. Tai susiję ir su papildomais kaštais tokios teisės. Uh, kokiose šalise šiandien situacija yra geriausia. E, tai Vokietija. Vokietijoje vykdoma tikra socialinio, sustiprinto socialinio dialogo politika ir dėrybos, e, kolektinės dėrybos yra darbuotojų ir darbdavių santykių kultūros dalis. Krizės laikotarp, ar ta krizė būtų Vokietijoje ar kitose šalise, bet čia konkrečiai kalbu apie Vokietiją, daugybė įmonių drauge su profsąjungų atstovais, drauge prieėmė sprendimą e, daryti tai, ką reikia. Ir teisės bei įstatymai atitinkamai atsižvelgia į dėtas pastangas, kur, e, kur, su kuriamis sutiko darbuotojai, pavyzdžiui, teisė į dalinį nedarbą. Tokia teisė Vokietijoje egzistuoja, pavyzdžiui, būti bedarbiu 24 mėnesius. Ir kai kuriais atvejais tai padėjo išvengti kai kurių didelių įmonių žlugimo. O kokią idėją mes giname? Jei išvengti to, jei, jei, įmanom, jei neįmanoma, neįmanoma, bet e, tai darbuotojai tikrai būtų ne tie, kurie norėtų įmoniai kenkti. Uh, ir da, norime, kad būtų daroma viską, kad krizės būtų išvengta, kilančių įtampų būtų išvengta. Ir kas geriau, nei, jei ne darbuotojai, personalas pažįsta įmonę. Ir jie geriausiai, jie yra tie, kurie gali perspėti apie e, kylančias problemas. Norėčiau pasidalinti kai kuriais bendrais pastebėjimais. Žinau apie dešimtį įmonių ir ne tik prancūzijos įmonių, kur e, darbuotojai aktyviai in, informuoja apie e, darbuotojų konkurencinio pranašumo praradimą. Čia galime kalbėti ir apie asmenys einančius, išeinančius į pensiją. E, iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad įmonės yra žlugę dėl to, kad jos nepakankamai atsižvelgia ir suvokia, kad reikia numatyti, kaip, kaip reikės kompensuoti tuos prarandam, prarandamus konkurencinius pranašumus. Žinoma, e, profsąjungos ir darbuotojų organizacijos nenori perimti įmonės valdymo, bet jie uh, jų dalyvavimas kasdienėme įmonės valdyme gali padėti ir įmonė, ir visam sektoriui, ir rinkai, jeigu e, su įmonės darbuotojai bus traktuojami kaip lygus partneris, tai tai yra tikrai labai svarbus išteklis. Reikia turėti, suteikti jiems galimybę taip pat dėrėtis dėl įmonės išgelbėjimo. Uh, Kaip jau sakiau, reikia daryti viską, kad būtų išvengta įmonės bankroto. Tokia yra šios nuomonės tema. Taip, taip pat galimybė suteikti antrą šansą. Visi žinome pavyzdžių, kuomet įmonės e, bankrotas buvo tiesiog suorganizuotas. Prieš keletą mėnesių Belgijoje Caterpillar įmonė užsidarė tai nebuvo maža įmonė. Ekspertai parodė, pademonstravo, kad Keitapila e, įmonės uždarimas Šarlerua buvo suorganizuotas, suplanuotas. O mes kalbame apie tai, kad darbuotojų atstovams būtų suteikta teisė pasitelkti specialistų konsultacijas, kreiptis į specialistus, nes kitaip tos vykstančios darybos yra netikros, kadangi dėrybų, abi pusės, dėrybų pusės net, net, neturi tokios pat informacijos. Ir taip pat kalbame apie galimybę jiems perspėti, teikti informaciją, įmonės darbuotojams suteikti tokią teisę. Čia kalbu ne apie didžiulės įmonės, bet dažnai sprendi, sprendimai priimami tokiose vietose, kurios yra labai toli nuo e, įmonės e, gamybos e, procesų vietos. Tai tiek aš tikiuosi testinio mūsų bendradarbiavimo ir pasižymiu, pas, išdėstytus pasiūlymus ir įvairias pastabas. Ačiū. The... Ačiū. Pakeitimus reikia įteikti iki e, gegužės dešimtosios. 17. Taip? Jūs sakėte, jis sakė 17. Taip, turėtų būti 10 gegužės, bet jūri komitetas e, darbą organizuoja kitaip, atsiranda daugiau e, laisvės, daugiau laiko, todėl aš siūlau pakeisti pakeitimų teikimo datą iki gegužės 17-osios, jei visiems toks siūlymas tinkamas. Niekas neprieštarauja. Tuomet gegužės 17 vidurdienis. E, employment komitete e, nuomonę tvirtinsime Liepos 12, o balsavimas pagrindinėme jūri komitete numatytas lapkričio mėnesį, berods 23, 21 lapkričio. Ačiū visiems, kas atėjote į posėdį. E, posėdis baigėsi. Jei nėra kitų klausimų. Informuoju, kad kitas mūsų posėdis įvyks gegužės 29-30 Bruselėje. Iki susitikimo tuo metu. Ačiū.